Dar turiu keletą pranešimų. Gavau tarybos pozicijos pirmojo svarstymo e, dokumentus ir komisijos poziciją, e, poziciją, jie bus pridėti prie šios sesijos protokolo. Parlamentas turi tris mėnesius, kurie pradės, bus pradedami skaičiuoti rytoj, tai yra sausio 21 dieną.